Mes chers collègues, excusez-moi de ce retard. Gerbiami kolegos, aš atsiprašau. Bet kokiu atveju džiaugiuosi šiandien popietę galėdama kalbėti su jumis apie um, viešojo transporto vaidmenį. Uh, ne, e, netankiai apgyvendinantose teritorijose. Kaip žinote, judumas yra e, svarbus e, klausimas mūsų kas, kasdienėme gyven, gyvenime ir dėl to komisija ir pasirinko šitą temą. Judumas didėja kartu su ekonomika, ekonomikos augimu ir E, mes taip pat turime užtikrinti teisingumą, e, socialinį teisingumą, e, nes klimato kaitos skubi situacija ver, verčia kurti naujus transporto, viešo transporto priemonių būdų metodus ir efektyvesnius. Ir be abejo, klimato E, kaita verčia ieškoti ir kitų e, transporto e, priemonių rūšių. Ir jų visgi trūksta kaimo vietovėse. Ir tai reikia keisti, atsižvelgiant į kitokią realybę ir biudžetą. Ir aš tikiuosi, kad e, mes dabar išgirsime įvairių sėkmės atvejų, e, kuriais parodysime, kaip e, galima kaip viešasis transportas gali būti kitaip naudojamas ES regionuose. Taigi norėčiau pasveikinti, pasveikinti atvykus į komitetą pona Matėjas Landin, Paula Telės. Uh, Ponas e, Landin yra atsakingas už e, Švedijos Varmlando regiono e, viešojo transporto strategijos plėtrą. Taip pat Roman Šterba, profesorius dirbantis Prahos universitete. Ir, ir jis yra geležinkelio infrastruktūros administracijos e, direk, generalinio direktoriaus pagrindinis patarėjas ir Jan Kristijans, kuris yra Lenkijos platfo, e, Belgijos platformos Mobil 21 e, generalinis direktorius. Jums duodama kiekvienam nedaugiau kaip po 10 minučių ir jūs galite pristatyti savo iššūkių apibendrinimą, savo geriausias praktikas ir paskui pradėsime diskusiją su kolegomis. Taigi, pradėkime nuo Paulos Telės. Dešimt minučių, prašom. Muito boa tarde a todos. É com muita honra e muito gosto que estou aqui hoje a representar, no fundo, o meu país, o Instituto. Ačiū, man tikrai didelė garbė ir labai džiugu būti čia ir atstovauti mano šalį. Ir judumo miestuose ir kaimuose institutą. Mes esame nepelno organizacija ir dirbame jau 15 metų su Portugalijos vyriausybė ir su Portugalijos savivaldybėmis, e, skatindami judumą e, tinkamą judumą. Visada e, akcentavome, kad judumas yra labai svarbus veiksnys, e, tokios pat svarbos kaip būstas. Ir tai yra labai svarbus ir politikos prioritetas. Transportas ir judumas tai tarsi mūsų kraujagislės mūsų kūnuose. Ir aš tikiuosi, kad e, įnešiu savo indėlį šį renginį ir papasakosiu, kad jums bus naudinga tai, ką papasakosiu apie savo šalį. Mano šalis nedidelė. Mes esame Europos pakraštyje, e, mūsų kaiminė yra Ispanija, Iberijos pusęsalyje ir nors esame labai maža valstybė, e, š, re, skirtumai tarp šalies regionų yra dideli. Pietus ir šiaurė yra aiškiai, yra aiškiai atskirtis ir taip pat yra daugybė administracinių vienetų šalyje 10 milijonų gyventojų ir 3 ketvirtadaliai jų gyvena netoli pakrantės. Ir žinoma, turime nemažų problemų su e, labiau į, į žemino gilumą nutolusiais regionais, esančiais e, netoli Ispanijos. Daugybė žmonių yra vyresni nei 65 metų, 11 procentų yra daugiau nei 70, e, taip pat 11 procentų žmonių yra su kokia nors fizinė negalė. Ir tikrai reikia pradėti šaliai gyvendinti tikslinę politiką, kad paskatintume tas tendencijas, kur, kurių pagidaujame. Iš tikrųjų, šalyje e, procesai vyksta skirtingais greičiais. Nėra dar apibriešties, kas yra mažo judumo teritorija. Žalia e, spalva pažymėta teritorija žemėlapį yra mažo judumo. Ir 2016-aisiais, kai rengėme e, nacionalinius planus, būtent tokias situacija buvo pavaizduota. Taigi turime kalbėti apie socioekonominę realybę. E, Portugalijoje mažo judumo teritorija reiškia keletą problemų. E, mažo judumo teritorijose daugėja vyresnio amžiaus gyventojų ir tose nutolusiuose nuo mm, pakrančių vietovėse gyvena mm, žemės, paprastesnį išsilavinimą, paprastesnių įgūdžių turintys gyventojai. Taip pat reikia pažymėti, kad ekonominės veiklos įvairovė yra nedidelė ir nemažai žmonių yra nedirbantis. Partnerystės tinklai yra menki ir taip pat menkas yra visuomenės dalyvavimas, e, visuomenės įtrauktis, tai yra problema. Portugalija savo e, menkai apgyvendintas teritorijas laiko nykstančios plėtros regionais. Tokie regionai, kita vertus, nebūtinai visada yra e, žemesnio ekonominio našumo regionai. Kalbant apie judumą, egzistuoja dvi Portugalijos. Yra, aiškiai matome, kur yra e, kelių tinklų koncentracija. E, viskas susitelkia pakrantės regionuose. Taip pat istoriškai pas mus yra iš, išplėtotas geležinkelio tinklas per pastarąjį šimtmetį. Taigi geležinkelių transportas m, mm, iš tikrųjų yra apleistas, geležinkeliai yra apleisti ir e, m, tikrai neprilyksta Europos, Europoje vykstantiems e, dalykams e, aukšto greitaigių traukinių lin, linijų tikrai nesiekėme. Tas rytis buvo užmiršta jau prieš keletą dešimtmečių. Ir šiandien Portugalijoje Valstybės politika, kaip tikriausiai žinote, e, siekia sustiprinti geležinkelių tinklą ir tikrai laukiu pokyčių šioje srityje. Tos e, menkai apgyvendin, iš menkai apgyvendintų regionų žmonės ir toliau bėga, e, menkėja aukštos kokybės transporto paslaugų e, pas, paklausa, taip pat prarandame kokybiškas paslaugas tuose regionuose. Matome taip pat, kad e, vis e, pragmatiškiau tenka naudoti e, egzistuojančią infrastruktūrą. Ir čia turėčiau pakomentuoti ir teisinės tendencijas Portugalijoje. Žinome, kokie yra Europos užmojai ir yra numatyta per deš, dešimtmetis, per kurį turime adaptuoti savo transporto sistemą. Bet dėje turiu pasakyti, kad mes, mes Portugalijoje blogai padarėme namų, namų darbus. Ir tas dešimties metų laikotarpis buvo, visi reikalingi veiksmai buvo sukišti į trijų, penkių metų laikotarpį. Reikia naujų koncesijų naujiems operatoriams ir šiaurėje ir pietuose e, egzistuoja 300 atskirai veikiančių savivaldybių, nėra susietumo tarp jų. Ir mes iš tikrųjų e, varžomės su laiku, kalbant apie viešojo transporto sritį. Ir čia aktualūs yra ir teisiniai aspektai. Nenorime, kad šalis liktų be prieinamų transporto priemonių, tačiau e, tikrai nebuvo tinkamai parengti planai. Nebuvo planų, kaip e, prisitaikyti prie naujos realybės miestuose. Ir val atsakingos valdžios institucijos dabar siekia situaciją pakeisti. Ir aš norėčiau čia kalbėdama pasakyti, kad e, kalba apie Europą ir apie Portugaliją. ES atidžiai stebi, kokie darbai daromi. Reikia, kad vyktų komandinis darbas. Bet taip pat Portugalijai bei kitoms šalims aiškiai turime pasakyti, kad jos privalo renkti reikalingus planus. Norėčiau pakomentuoti pasiūlytas priemonės ir pažangios praktikos pavyzdžius. Tai turi būti svarbiausias mūsų tikslas per ateinančius kelis metus. Pirma priemonė. Svarbu e, išplėtoti tvaraus mie, judumo miestuose planus. Tie, tuos planus rengia dauguma Europos miestų. Dalyvavau įvairiausiose posėdžiuose skirtuose šiai temai. Ir mes manome, kad Europa atsilieka rengiant tuos planus. Jie nėra privalomi niekur ir kitose šalise, bet kitos šalis juos rengia ir mes suprantame, kur yra mūsų trūkumai. Galiu paminėti viešojo sektoriaus transportą, e, parkavimo e, aikšteles. Tačiau visus tuos klausimus reikia spręsti integruotai, pasitelkiant daugia funkcinį uh, metodą. Reikia daugiau autobusų stotelių, daugiau erdvės bendrai parkavimui. Parengėme miestų e, judumo programą, PAMELS vadinasi jį. Ji, skir... ji apriepia visas savivaldybės ir e, planai parengti tam, kad galėtume panaud, pasinaudoti ES fondų lėšomis, tačiau viskas buvo padaryta Excelio lentelėse ir, ir tie planai tarpusavė nesusieti. Tra, e, transporto sklai, e, pritraukimas į e, mažai apgyvendintas teritorijas. Pas mus menkai, m, mažai gyventojų turinti teritorija šalies mastu yra tokia didelė, e, kad didžiuliai autobusai dabar vežioja labai nedidelį skaičių žmonių. Turime spręsti šį klausimą ir tą klausimą būtinai traukti į darbo atvarkę. Vėlgi, turime pasidomėti, kokie mm, sprendimai pasirinkti ES mastu, turime pasimokyti iš jūsų. Ir trečia pasiūlyta priemonė. Tai e, prieiga ir visiems primtinas projekt, projektavimas, dizainas. Reikia užtikrinti judumą, bet ne tik tam, kad e, tai darytume. Pas mus yra e, labai pagyvenusių žmonių. Ir šio laikiniuose miestuose reikės į visus šiuos veiksnius atsižvelgti, e, rengiant infrastruktūros planus. Mes tai darome Portugalijoje, bet vėlgi mes atsiliekame. Tai, tai turi būti, turime viską daryti su, atsižvelgdami į paslaugų pasiūlą. Jeigu e, kalbame apie mažai ter, apgyventintas teritorijas ir ribotus išteklius, tai Būtent tai yra vienintelis mūsų sprendimas. Reikia, kad privatus sektorius pagelbėtų viešajam, reikia lankščių paslaugų ir būtina e, atlikti visą šį darbą, pasirūpinti miestų teritorijomis, kad galėtume prieiti ir sveikatos apsaugos paslaugas. Ir galiausiai dar viena priemonė, kuri Portugalijai yra tikrai svarbi. E, mažai Mm, apgyvendintos teritorijos yra arti mūsų kaiminės Ispanijos. Turime atsižvelgti į Europos e, situacija. Šalia Salamankos, Vilva, Kaserės yra daug tokių e, vietovių, tai yra pasienio teritorija palei sieną su Ispanija. Turime į tai atsižvelgti planuodami ir turime savo darbą organizuoti atsižvelgdami į euro regionų e, apibraižas. Taigi, tai penkios priemonės, kurias norėčiau pasiūlyti tolesniai, tolesniam aptarimui. Kai kurias iš jų e, šiuo metu plėtoja dabartinė vyriausybė. Norime kovoti už dekarbonizaciją, teritorijų suartinimą. Manau, kad Portugalija prarado nemažai laiko šiame darbe, bet e, vyriausybė tikrai daro spaudimą. Ir savivaldybės, vei, visi ekspertai, dirbantys savivaldybių asociacijose daro viską, kad mes dar pasivytume ir spėtume į tą nuvažiuojantį traukinį mes suprantame, ką daro kiti Europoje ir mes norime juos pasivyti. Ačiū ir dabar esu pasirengusi atsakyti klausimus. Euh, Ačiū už šią prezentaciją už tai, kad pristatėte padėtį Portugalijoje. Dabar žodis ponui Landa. Prašau, žodis jums 10 minučių. Yeah, thank you. I work for the Public Transport Authority in Värmland. And we're yeah. Now it works and we're located just right between Stockholm and Oslo in the western part of Sweden. Just um, mano miestas yra visai šalia um, šalia um, Norvegijos sienos ir uh, pietų Švedija. Mes turime virš 280 tūkstančių gyventojų ir e, turime apie 17,6 e, gyventojų kilometrui ir maždaug 62 mm, kilometrus, e, gyventojus vienam kilometrui, Karlštad savivaldybėje ir 3 gyventojus vienam kilometrui Torsbo savivaldybėje. 50 procentų gyvena apilink Karlštad ir 40 procentų gyvena mažai apgyventose vietovėse. 10 e, procentų kaimeliuose iki 1000 e, gyventojų ir 30 procentų gyvena kaimuose, kuriuose yra mažiau nei 200 gyventojų. Ir vat tos vietos yra baltai pažymėto žemėlapyje. Pasižiūrėkime į mūsų savivaldybėje esančias stoteles ir traukinių stotis. E, mes padengėme apie 200 e, apie 89 procentus e, mūsų visos, viso gyventojų skaičiaus, tačiau ne visi gali pasinaudoti šią paslaugą ir kiekvieną dieną važinėti. Jeigu pasižiūrėtumėte į e, stoteles, kurios, e, kuriomis e, bent vienas žmogus kiekvieną valandą išvažiuoja kurią nors kryptimi, tai tokių yra 76 procentai, mes tokių pasiekėme 76 procentus gyventojų. O kągi darome su e, tais likusiais 24. Taigi, ką mes šiandieną darome, mes e, stengiamės pagerinti didelio pajėgumo viešai transportą tarp miestų ir mm, kuriame e, transporto paslaugą, kuri e, veža gyventojus e, į perve, pervežimo taškus e, tuose e, maršrutuose Pavyzdžiui, galbūt galima automobiliu privažiuoti iki stotelės, palikti automobilį ir toliau važiuoti. Ir tai yra efektyviausias būdas, kaip užtikrinti prieigą prie viešojo transporto tam tikrose e, vietovėse. O kokia bus ateitis? mes matome, kad reikia toliau gerinti didelio pajėgumo viešai transportą tarp miestų jo tinklą. Mes turime visai neblogą viešai transportą ir taip pat mes ieškome tokio sprendimo, kuris vadinasi e, pagal pareikalavimą. Viešasis transportas pagal e, e, pareikalavimą ten, jeigu vis, ta paslauga prieinama visiems, išskyrus tiems žmonėms, kurie gyvena toli nuo pagrindinių maršrutų ir stotelių. Na ir žmogų galima tada paimti iš namų ir nuvežti arba į artimiausią miestą, arba ten, kur tu nori. Ir mes taip pat ieškame galimybės e, važiuoti automobiliais kartu tokiuose mažiausiai apgyvendintose vietovėse. Švedijoje viešo transporto valdžios institucijos analizuoja, kaip galima būtų teikti tokią paslaugą. Ir e, didelė dalis to automobilių parko kuriama e, kartu su privačiu e, sektoriumi. Taigi keletas E, situacijų apžvalgų, kaip mes e, dirbame. Vienas variantas yra, viena, vienas projektas yra vadinamas e, ateities kelio nusval, išasfaltavimas, paving the road for the future. Ir šiandieną mes galime patenkinti pagrindinės transporto, pagrindinius transporto poreikius. Pavyzdžiui, turime ir mokyklų automobilius, ir e, teikiame taksi paslaugą žmonėms su negale, tarkime. Ir taip pat matome, kad tai kainuos turbūt apie 800 tūkstančių eurų per metus visam regionui. Nedaug tačiau e, paslauga bus labai ribota, reikės iš anksto užsakyti ją, bent jau dieną prieš. Ir mes siūlysime tą paslaugą kelias valandas e, iš ryto, kelias valandas po pietų. Kitas e, projektas, kurį mes dėksime šią vasarą, tai yra Fagero kaimelyje. kuriame gyvena 442 gyventojai ir e, gyventojų tenkis yra 6,14 kvadratiniam kilometrui. E, tai dalis Europos Interreg projekto, kuris vadinamas Stronger Combined. Yra skirtingos bendradarbiavimo platformos ir e, siūlau tai siūlo alternatyvą e, privačiam transportui. Mes e, daug kalbamės su e, gyventojais ir bandome įsiaiškinti, kokių poreikių mes dar nepatenkiname. Mes reguliariai susitinkame su um, asociacija tame kaimelyje. Ir viena labai įdomi idėja yra bendradarbiavimas su vietinė e, maisto bei pakalėnių prekių parduotuve. Tarkime, iš tos e, parduotuvės aikštelės galima iš anksto užsisakyti, iš tos parduotuvės galima iš anksto užsisakyti e, produktus ir tada įdedama, įdedami produktai vieną iš dėžučių, nusiperki, tada tas maistas yra atvežamas, e, tada tu atvažiuoji viešoju transportu į tos parduotuvės aikštelę, pasiemi maistą ir važiuoji e, toliau automobiliu namo. Tai reiškia, nereikia važinėti automobiliu pirmin atgal. Taip pat e, mes bandome kai, dar efektyviau išnaudoti mokyklinius autobusus. Uh, Problema ta, kad mes ne visada žinome iš anksto, ar kiekvienas e, vaikas, mokyklos vaikas šį rytą važiuoja į mokyklą, nes, pavyzdžiui, nežinome, galbūt vaikas serga arba miega kažkur kitur pas draugus. Taigi mes negalime pasiūlyti tos paslaugos visą laiką. Mes žiūrime, ar yra laisvų vietų automobilyje ar ne. Ir taip pat galima iš anksto užsisakyti šitą paslaugą ir keliauti e, mokykliniu automobiliu, kai to reikia. Mokykliniai autobusai e, važiuoja e, tikrai plačių tinklų, kaip matote. Be abejo, mums kyla ir iššūkių. Vienas iš didžiausių yra finansavimas, kaip finansuoti šią sritį. Labai brangu yra keliauti žmonėms ir mums reikia daugiau bandomųjų projektų kad galėtume toliau gerinti sistemą. Visada galėtume dirbti šiek tiek geriau. Ir mums reikia privačių operatorių tokiai paslaugai teikti ir turime įsiaiškinti, kokią dalį rinkos ir privataus sektoriaus mes galime E, kokią dalį rinkos gali padengti privatus sektorius. Pavyzdžiui, mes turime automobilių parkus, automobilių, e, viešus, e, viešus dviračius, taip pat kaimo bendruomenės, paspirtukus ir panašiai. Galima būtų labiau bendradarbiauti su tokiais veikėjais. Ir tada viešasis transportas būtų efektyvesnis. Ačiū. Merci beaucoup pour votre présentation avec. Labai dėkoju, dėkoju Jums už tai, kad papasakote apie dalykus, apie kurių nebuvau net ir girdėjus. Pavyzdžiui, Jūs kalbėjote apie šviežių daržovių da, pristatymą. Na kągi, dabar suteiksime žodį 10 minučių į ponui Šterbą. Gerbėjai ponai ir ponios, labadiena. Šiandien aš norėčiau papasakoti Jums apie integruotas viešo transporto sistemas centrinėje Bohemijoje. Tai yra regionas, kurio centre yra Prahą, taigi aš pasakosiu apie tai, kaip e, mes plėtojame viešojo transporto paslaugas aplink Prahą. Aš pakalbėsiu apie mūsų sukurtą sistemą. Pirmiausia, šiek tiek e, pristatysiu Jums e, ta, mūsų regiono ta, teritorijos ypatumus, pakalbėsiu apie regioninį planavimą, po to paminėsiu kokią transporto infrastruktūrą mes turime. Infrastruktūra yra nepaprastai svarbi tam, kad mes galėtume turėti veiksmingas viešojo transporto sistemas ir kad galėtume tinkamai planuoti viešojo transporto eismą. Infrastruktūra iš tiesų yra visos transporto sistemos stuburas. Ir po to aš pakalbėsiu apie tai, kaip mes deriname įvairias transporto rūšis. Ir po to trumpai papasakosiu Jums, kokie yra pagrindiniai sistemos parametrai. Taigi, jei jūs pažvelgsite į šį žemėlapį, pamatysite, kad mes esame pačiame šio žemėlapio centre. Ir centrinė Bohemija yra didžiausias Čekijos regionas. Ir po to, kai pasikeitė mūsų politinis režimas, 30 procentų gyventojų iš kaimo vietovių persikėlė gyventi į Prahą ir į jos priemešius. Ir 20 procentų iš tų 30 e, apsigyveno Prahos priemešiuose, ne pačioje Prahoje, ne pačiame centre. Ir reikia e, pasakyti, kad tuomet mūsų viešo transporto sistema nebuvo tam pasiruošusi. Todėl šiandien mes bandome didinti mūsų transporto sistemos pajėgumus tam, kad galėtume geriau tenkinti žmonių poreikius. Jeigu jūs pažvelgsite į administracinį regioną suskirstimą, tai pamatysite štai tokį vaizdą. Iki 2000 metų mes turėjome 12 apskričių Po to buvo gyveninta administracinė reforma ir Prahos apskritis buvo išskirta kaip ypatingą statusą turintis, turinti apskritis. Ir viso šio regiono administracija dirba Prahoje. Šiame regione gyvena 1,5 4 milijono žmonių, o bendra, bendras jo plotas yra 11 tūkstančių kvadratinių hektarų. Taigi mes turime, anksčiau turėjome 12 apskričių, dabar ta, jie buvo suvienyti ir buvo suformuota iš jų, formuotas iš jų vienas centrinės Bohemijos regionas. Ir jis buvo suskirstytas į savivaldybės. Ir dabar savivaldybės yra arčiau savo gyventojų, arčiau piliečių. Ir atstumai, kuriuos žmonės turi nukulti. Ne, ne viskas reglamentuojama savivaldybė. Ir, e, ir a, a, a, tie regi, regionai Regionas, apie kurį mes kalbame, yra e, vaka, vakariau nuo e, Pragos ir tie, kurie yra e, daugiau apgyvendinti, yra mažiau apgyvendinti, yra. A, atsiprašau, tie, kurie yra daugiau gyvendinti, yra Rakovnik regionas. Žmonės iš ten važinėja, jie nori gyven, dirbti Prahoje, ten daugiausia darbo vietų ir jos yra perspektyviausias, tačiau Rakovnikas atsilieka dėl to, kad nėra gero geležinkelio, geros geležinkelio jungties į Prahą ir galima būtų važiuoti tik tais automobi, autobusu arba automobiliu. Taigi Rakovnikas dabar vis dar lieka šiek tiek atsilikęs. Gatvių infrastruktūra. Nežinau, ar čia matote gerai, bet violetinė spalva yra pažymėti, pažymėtos automagistralės. magistralės ir e, viduryje matote rakovniką. Ir blogiausia vieta yra ta, e, kur yra tikrai labai nedaug e, automagistralės ir šitas nedėlis regionas transporto prasme yra prastai išvystytas ir nedidelė žmonių dalis tik tais nori čia gyventi. Taigi tarp Rakovniko ir Prahos yra tik 70 km. Tai yra e, tokia e, toks atstumas, e, kurį žmonės gali nuvažiuoti kiekvieną dieną net, netgi dviračių. Tačiau tai užtrunka, o įprastiniu traukiniu galima nuvažiuoti per keliolika minučių. Taigi geležinkelis e, dabar apmokamas e, vienodų e, transporto priemonių tarifų, vienodų visoje Prahoje ir jo, jos apylinkėse. Ir žmonės, kurie nori važiuoti į kelias vietas, gali, turi turėti tik vieną bilietą. Mes turime išmanesias korteles ir nebeturime popierinių, popierinių bilietų ir mes turime taip pat ir virtualius bilietus, ban, kuriuos galima nusikrauti banko kortelėmis. Ir dabar Mūsų svečiai e, neprivalo turėti jokios kitos e, terpės, gali telefonu nusikrauti bilietus. Toliau, pažengusi integracija. E, Rakovniko regionas atsilieka, kaip jau ir sakiau, ir trūksta infrastruktūros, tačiau visiška integracija dabar bus įvedama nuo 2000 buvo įvedas, įvesta nuo 2019 m. gruodžio 15-osios. Ir matote čia tą schemą, kaip kas buvo įdėkta. E, ši linija buvo pasiūlyta ne transporto įmonės e, detaliai tai buvo aptarta su savivaldybėmis ir bendruomenėmis. Savivaldybės diskutavo su piliečiais ir e, pamatėme, kad yra poreikis ir atitinkamai buvo pateikti pasiūlymai dėl geležinkelio linijos ir e, da, važinėjimo dažnio, e, kad visiems tiktų, kad, pavyzdžiui, mokyklai, darbo žmonėms tiktų. O kita Rakovniko mieste e, į integruotą eismą yra integruotos e, regioninės linijos. Taigi viena iš e, linijų važiuoja per miesto sieną. Taigi iš principo tai yra tas pats mokestis už šį ruožą kaip ir už miesto autobusus. Tai yra bendras visiems standartas. Ir yra kitų variantų, tačiau e, tai yra tik viena iš alternatyvų individualiam transportui. E, matote, kaip į tai yra įtrauktas geležinkelis, kaip, kaip jau sakėme Tai jis gana silpnai yra išvystytas. 160 e, metus buvo pastatytas ir e, iki, tol, iki šiol nėra modernizuotas. Ir e, reikia patobulinti tą ruožą, jeigu norime, kad traukiniai galėtų važiuoti dideliu greičiu. O į tai reikia daug investuoti tam, kad šiame regione iš tiesų būtų geležinkelis ir jis būtų naudinga šiam regionui. Dabar norėčiau Jums parodyti kaip miestas, ką miestas daro viešojo transporto srityje. Tai yra paremta 1370 reglamentu ir tai yra viešojo transporto įstatymas ir iki e, šių metų e, rugsėjo 13-osios miestas ir regionas turėjo parengti e, transporto planą ir asmeniniam transportui šis planas turėjo būti parengtas 2012 sausio, sausio 1 ir taip pat svarbu buvo integruoti įvesti integruotą viešo transporto paslaugą ir užtikrinti junglumą ir, ir tarpusavio saveikumą. E, tai, taip pat sujungti elektroninio bilieto sistemas. Kaip e, tame dalyvauja valstybė. Žinome, kad mes turime kainų kategorijas. Vaikai iki šešių metų moka, važiuoja nemokamai 100 procentų, paaugliai vaikai iki 15 metų 75 procentų, studentai iki 26 metų 75 procentus moka ir seniorai virš 65 metų moka 70 e, e, moka tiksliau tokią sumą 75 procentus valstybė kompensuoja įmonėms e, už šių kategorijų gyventojus. Be to, kadangi šis regionas yra gana nutolęs nuo Prahos, regionas e, yra pasirengęs tuos 25 procentus pats e, apmokėti e, transporto kaštus. Ir e, yra skirtingų e, važinėto, važinė, skirtingais būdais važinėjančių žmonių tarp regiono ir miesto Prahos. Aš galėčiau Jums daugiau vėliau papasakoti ir labai atsiprašau, kad man reikia daugiau laiko. Merci beaucoup. Labai dėkuoju Dėkoju Jums už Jūsų labai turiningą prezentaciją. Taip, aš žinau, kad ne visuomet viską, lengva viską pasakyti per gan trumpą laiką. Na kągi, paskutinis mūsų svečias, bet vis dėlto labai svarbus svečias, ponė Kristijans, jūs mums papasakosite apie Belgijos platformą, judumo platformą. Dėkoju Jums už kvietimą. Ir e, Jums leidus, aš šiandien norėčiau pakalbėti apie viešojo transporto da, naudotojų, vartotojų da, perspektyvą. Įsivaizduokite, kad jūs esat priverstas atsisakyti naujos darbo vietos ar galimybės mokytis vien dėl to, kad jūs negalite tos vietos pasiekti. Negalite tenai važiuoti. Na, keista atrodytų, ne, bet vis daugiau žmonių kiekvieną dieną susiduria su šiomis problemomis. Ir tą matome iš atliktų tyrimų. Ir matome, kad ši problema yra aktuali beveik visose valstybėse narise. Ir tai dėl to galima tik apgailėstauti, nes žinome, kad judumas yra nepaprastai svarbus. E, tvarumas arba tvarus judumas, e, kas tai yra, apie tai daug yra parašyta ir suprantama, kad e, tvarus mobilumas nėra susijęs vien saugumu, ekologiškumu, tai jis turi būti ir įperkamas, ir prieinamas, ir teisingas. Ir čia galima kalbėti apie da, taip vadinamai transportinį skurdą, tai yra skurdą, kuris susijęs su jūsų negebėjimu nuvažiuoti kur nors. Ir aš manau, kad mes turime padėti žmonėms e, įveikti tokį skurdą, nes šiandien žmonės, kurie negali sauliaisti įsigyti automobilio, arba kurie dėl negalios, ar dėl e, senyvo amžiaus, ar dėl gyvenamosios vietos negali naudotis e, pri, transportu. Ir manau, kad e, tos, e, tie e, žmonės, kurie gyvena toliau nuo didmešių, ten, kur gyvenimo tankis yra nedidelis, tikrai šiandien jaučiasi nu, nubausti dabartinės visuomenės. 16,7 procento žmonių susiduria su mažų pajamų rizika. Ir aš suprantu, kad uh, pajamomis matuojamas skurdas e, ne visuomet prilyksta tam transporto skurdui, bet e, tai ir gali būti tarpusavį susiję. Ir 16,7 procento tai yra labai svarbi tikslinė grupė ir tai yra daug žmonių. Ir e, tai yra iš esmės soci, sukūrimas socialinės. Uh, atskirties tinklas, kuris va taip pat atrodo kaip šis voratinklis. Mes e, e, bendradarbiaujame su 150 įvairių organizacijų, kurios padeda skurstantiems ir mes matome, kad 90 procentų e, skurstančių žmonių susiduria su rimtomis transporto problemomis. Jie negali nuvažiuoti ten, kur jiems reikia nuvažiuoti. ir dėl nepakankamo judumo da, žmonės da, patiria socialinės atskirties reiškinį. Ir skurstantys žmonės mažiau keliauja. Tai yra vienas pastebėjimas. Antras dalykas. Šie žmonės taip pat paprastai keliauja da, ekologiškiau. Dažnai dėja ne dėl to, kad jie taip nori, bet dėl to, kad jie negali leisti savo kitos transporto priemonės. Kokios yra sunkiausiai pasiekiamos vietos? Matote, kad pirmiausia žmonės sako, kad jiems sunku yra nuvažiuoti į darbą. O darbas yra labai svarbus žmonėms, kurie pajamos yra mažos. Po to paminimos yra šeima, draugai, pramogos, sveikatos priežiūros pasko, paslaugos, švietimo mokymo įstaigos. Ir galiu jums. Pa, pateikti pavyzdį iš Flandrijos darbo rinkos. Limburgo regione mes atlikome tyrimą ir paaiškėjo, kad mažiau nei 20 procentų darbo vietų galima pasiekti per mažiau nei vieną valandą, nesvarbu, ar jūs važiuotumėte automobiliu ar viešuoju transportu. Flandrija nėra didelis regionas ir todėl e, šis skaičius, e, skaičius tikrai mane labai labai nuvylė. Vairuotojo pažymėjimas šiandien e, labai dažnai e, yra labai svarbus, kad jūs ieškote darbo, nes dažnai, dažnas darbdavys sako, jeigu neturite vairuotojo pažymėjimo, negalite e, būti priimtas į darbą. Ir paaiškėjo, kad jei jūs jieš, neturite automobilio ir ieškote darbo, tuomet tos paieškos užtrunka šešis kartus ilgiau, nei jei tu jas turėtumėt vairuotojo pažymėjimą ir automobilį. Ir šiandien panašu, kad ne jūsų diplomas, ne jūsų kvalifikacija apsprendžia, ar jūs gausite darbo vietą ar ne, bet pirmiausia, jūsų gebėjimas nuva, nuvažiuoti į, į tą darbo vietą. Su kokiamis kliūtimis susiduria žmonės, kai jie naudojasi mūsų turimomis judumo sistemomis? Pirmiausia, da, tos sistemos yra per brangios, bet labai dažnai da, da, žmonės neturi automobilio arba da, autobu, o, tenai nevažiuoja autobusai ar, nėra, ar autobusų o, stotelė yra pernelik toli, bet kartais žmonės ir turi ir fizinių da, problemų, pavyzdžiui, jie nesugeba susigaudyti viešo transporto sistemoje dėl to, kad nemoka, pavyzdžiui, skaityti ar dėl to, kad jie yra per sudėtinga. Ir 50 tūkstančių žmonių Flandrijoje net nemoka važiuoti dviračių, labai keista atrodytų. Ir Taip pat paaiškėjo, kad yra žmonių, kurie bijo a, viešojo transporto ir, pavyzdžiui, yra vienas miestas, kuris nuo. A, a, a, Iš yra nutolęs tik tai 12 km da, važiuojant traukiniu, bet žmonės e, sako, aš bijau, ten nesuprantu, kaip veikia visa ši sistema. Kokias problemas reikia spręsti tai ir ką mums pasakė ta, e, tų 150 organizacijų ir įstaigų atstovai. Pirmiausia, tie žmonės, kurie turi nedidelės pajamas, labai dažnai jie dirba darb, dirba neį, uh, neįprastinėmis darbo valandomis. Kitaip tariant, jie, turi, jie pradeda dirbti labai anksti ar, arba labai vėlai. Ir pavyzdžiui, jie turi būti darbo vietoje jau 7 val. ryto, tuomet ne visuomet visur važiuoja autobusai. Dar vienas dalykas. Ne visi žino, kad uh, yra teikiamos viešojo transporto lengvatos, nes nežino, kaip jomis galima būtų pasinaudoti. Toliau nepakankami įgūdžiai. Ne visi žino, kaip galima įsigyti biletą ir kaip galima naudotis viešojo transporto sistema. Ir mobiliosios bilietų pirkimo sistemos, pažiūrėjau, prietaikos, kurios leidžia įsigyti bilietą mobiliuoju telefonu, yra puiku, labai gražu, bet ne, visuomet, ne visi turi da, išmaniuosius telefonus, ar, a, nes jie gan brangus. Informacijos teikimas taip pat da, kelia kai kam problemų, nes vėlgi šiandien informacija labai dažnai skleidžiama per prietaikas, o ne visi, kaip minėjau, turi išmaniuosius telefonus. Toliau bendro naudojimo transporto priemonės. Taip, tai galėtų padėti mums įspręsti dalį problemų, nes žmogus gali nepirkti transporto priemonės, kuri gali būti gan brangi, tačiau kartu tam, kad galima būtų naudotis šiomis sistemomis, reikia turėti labai dažnai e, kredito kortelę, kurios skučių gyvenantis piliečiai dažnai neturi bet to dažnai jie nežino, kaip naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kurios yra būtinos tam, kad galima būtų naudotis bendro naudojimo transporto priemonėmis. Ir jūs matote čia skai, šitoj skaidrėje kokie yra parengti tvaraus judumo miestuose planai. Ir Mūsų tyrimai taip pat rodo, kad e, tie žmonės, kurie nemoka skaityti, kurie turi mažas pajamas, nepatenka į čia nurodytą sąrašą. Ir aš manau, kad mes, politikai, da, turime kažką dėl to daryti. Taigi, ką mes galime daryti? Be abejo, mes turime daryti viską, kad b, įtrauktume da, šiuos asmenys į da, vykstančią pertvarką. Mes turime su jais bendradarbiauti turime jiems padėti. Tas transporto skurdas yra labai aktuali problema. Ir ją spręsti reikia ieškoti įvairių sprendimų ir reikia imtis veiksmų įvairiose politikos sritise. Reikia, tai kaip jau minėjau, pasitengtis pasiekti mažas pajamas gaunančius asmenės, reikia bendradarbiauti su skurdo mažinimo tinklais, reikia taip pat aktyviau dirbti su socialiniais darbuotojais ir gal net parengti prieinamumo rodiklius, palyginamus rodiklius. Ačiū už e, šią prezentaciją, kuri atskleidė skausmingų dalykų. Yra 2020-ieji ir kaip jūs papasakojate, pavyzdžiui, apie energetikos rytį kalbant, E, kalbam apie energinį skurdą ir turime omeny žmonės, kurie negali savo leisti šildyti būsto, pavyzdžiui, kuriems tenka 3-4 tadalius savo e, šeimos biudžeto skirti šiam tikslui. Todėl aš siūlau kalbėti apie e, transporto skurdą, judumo skurdą. Kalbėti apie tai, kaip ta grupė atstovaujama institucijose. E, ir kaip kovoti su skurdu. Savo įžengoje jūs e, pasakėte e, svarbų dalyką. Tie žmonės norėtų rasti darbą, bet jie turi reikalingų įgūdžių, bet jos, jie neturi priemonių e, pasiekti darbo vietą. Taigi tai tikrai labai aktualus klausimas. Dabar bus apvalaus stalo diskusijas. Diskusija. Ir žodis ponui Danielson, prašau. Ačiū. Pasinaudosiu galimybę kalbėti švediškai. Noriu padėkoti visiems ekspertams už pasisakymus. Buvo tikrai įdomu išgirsti tokias įvairias perspektyvas. Jei norime e, sėkmingai Mm, įvykdyti transporto sektoriaus perversmą ir padaryti jį ekologiškesniu, turime apriepti visus žmonės, taip pat ir gyvenančius E, netaip tankiai apgyvendintose teritorijose. Noriu paklausti, iš jūsų patirties, kokios kliūtis e, trukdo rinktis novatoriškus sprendimus transporte? Ar sunku tokius sprendimus rasti, ar sunku įtikinti atsakingas institucijas jos finansuoti? Kitaip sakant, ar stinga novatoriškų sprendimų, ar stinga e, viešųjų lėšų? Taip pat kreipiuosi į poną Johansson. E, jūs kalbate Europos parlamente, kaip manote, ką mes galėtume nuveikti, kaip ES galėtų prisidėti, e, sprendžiant jūsų regionų iškilusius iššūkius? E, pone Taylor ir pone Matijas kalbėjo apie paklausų e, visuomeninį transportą. Viešojo transporto sprendimai. Ta E, transportą užsisakai, kai jo reikia. Kokios kliūtis neleidžia tokio steigti tokią sistemą ir kiek kainuotų tokios sistemos sukūrimas. Ketvirtas klausimas. Norėčiau pasitelkti Portugalijos pavyzdį. E, mažo, mažai apgyvendintose teritorijose nebūtinai reikia labai ilgai važiuoti, kad patektum į didelį miestą, tiesiog gali tekti kirsti sieną Europos Sąjungoje. Taigi, ką Europos mastu galėtume padaryti, kad paskatinti e, viešojo transporto sprendimus, kurių dėka žmonės būtų skatinami rinktis miestus, kurie yra m, už sienos kitoje valstybėse. Ačiū toliau, ponė Armon. Ačiū už tikrai įdomias diskusijas. Dauguma. Daugumoje e, ekonomiškai įsivyšusių valstybių kaimai yra tušti, o besivystančiose valstybėse e, reikia vykti į miestą, jeigu nori tikėtis tinkamo uždarbio. Aš esu iš Rumunijos ir daugiau nei 40 procentų mano šalies gyventojų gyvena kaimo vietovėse. Teigiame, kad tai gerai, kad tai tvarus gyvenimo būdas, žemės ūkis klesti, bet 40 procentų yra nemažai. Jūs kalbėjote apie 16,7 procentus žmonių, kurie patiria e, transporto skurdą. Mes norime, kad sukur, mes norime sukurti e, mažai taršią ekonomiką ir sakome, kad kaimo vietovės yra savotiškas įrankis. Tačiau kaip išspręsti tą dilemą? Prieš 30-40 metų visose tose mažose mieste, miestelius visus aplankydavo traukinys, tačiau dabar traukinį nebevažiuoja į tuos visus kaimus ir miestus. Žinau, kad ir Prancūzijoje sunku užtikrinti, kad e, traukinių tinklas išsiplėstų ir apriektų visus mažus miestelius. Tuo dar sunkiau tai e, padaryti Rumunijoje. Taigi, uh, E, kai kuriuose Europos valstybėse e, vis dar iki 50 procentų gyventojų gyvena kaimo vietovėse. Ar mes norime juos ten išlaikyti? Nes labiau išsivyščiusios ekonomikos valstybėse matome, kad daugelis išsikėlė į miestus. Taigi tai yra Europos visuomenės pasirinkimas. Ar mes bandome išlaikyti tą situaciją, ar tos šalis, kuriuose dar tiek žmonių yra kaimuose, paseks kitų vakarų valstybių pavyzdžių? Ačiū, ponia Armon. Mm, ekspertai turės galimybę atsakyti į jūsų klausimus. Ponas Olivie, e, noriu pratesti mūsų kolegės užduotą klausimą. Reikia bandyti keisti situaciją ir spręsti, ką daryti su žmonėmis, kurie gyvena menkai apgyvendintose teritorijose. Diskusijose esame nekarta prie išvados, kad e, sprendimų nėra. E, Pavyzdžiui, kaip rasti tokių problemų sprendimą, kurios yra milžiniškos, kas siūloma. Viskas jau seniai žinoma - traukinys, e, bendro naudojimo automobiliai ir taip toliau, arba taksi autobusai, kurie naudojami Afrikoje, kurie e, sustoja ten, kur keliaiviams reikia. Bet iš tikrųjų pasiūla priemonių, iš kurių galime rinktis įvairovė yra nedidelė. Ir iš tikrųjų, tai gal galia yra visuomenės pasirinkimas. Ar toliau skatinsime metropolizacijos procesus, e, toliau skatinsime tą koncentraciją žmonių e, ribotoje teritorijoje. Ka, turime kalbėti ne tik apie judumą, bet ir apie teritorijų apgyvendinimą, labiau e, su, subalansuotą žmonių pasiskirstimą. E, visiems užtikrinti galimybę į paramogas, įvairias kitas paslaugas laisvalaikį, ar kad žmonės galėtų, kad, kad ne, žmonės galėtų, turėtų galimybę lankytis kine, kino teatre, kuris yra už kelių kilometrų Taigi, kai kalbame apie transporto sistemas, tuo pat metu kalbame ir apie visuomenės e, struktūrą, visuomenės pobūdį. Pone Deparnie, ačiū už tokius įdomius pavyzdžius ir už tai, kad pristatėte labai aiškiai, su kokiamis problemomis susidurėme. Dirbu ne tik transporto, bet ir Žemės ūkio bei regionų plėtros komitetuose ir matau, kad tos trys, tai tų trijų komitetų temos susisieja ką, kaip, ką daryti ka, su kaimo vietovėse, iš kurių bėga žmonės ir kaip ekologinių, socialinių požiūrių suteikti žmonėms galimybę dalyvauti judumo sprendimuose. E, ne, nerasime sprendimų, jeigu svarstysime visas temas atsietai, jeigu viename komitete kalbėsime apie darbo vietas miestuose, o kitose komitetuose kalbėsime, kaip reformuoti žemės ūkį, uh, kad jis ne, nekenktų klimatui. Reikia viską svarstyti holistiškai. Žemės ūkis šiandien yra nepaprastai susijęs su chem, chemijos pramonė. Reikia daug mažiau darbo jėgos šiame, šioje srityje ir reikia rinktis kitą kelią. Reikia pasitelkti kūrybingumą žemės ūkiją, kad kaimo vietovės taptų vėl patrauklios ir, ir atsirastų ta, tas judumas, kurio taip norime. Reikia atverti šias temas. Šiek tiek gaila tai, kad šiandien po pietų regionų plėtros komitete svarstomas teisingo persitvarkymo fondas. Ir kalbam apie tai, kaip žemės ūkis ir. Uh, ir, ir kaimo vietos prisidės prie to teisingo virsmo, o čia kalbame apie transportą ir judumą. Manau, kad turime sutelkti e, dėmesį į tinklus, taip pat ir skaitmeninius tinklus. Galime skaitmeninės galimybės pa, e, pritaikyti, panaudoti tiems žmonėms, kurie nebūtinai plačiai naudoja skaitmeninės technologijas. Čia e, pavyzdys iš Švedijos buvo labai įdomus. E, kad e, egzistuotų ir analoginiai sprendimai, pavyzdžiui, galimybė naudoti tą patį automobilį. Ir jūs parodėte, kad yra įmanomi tokie sprendimai. Šiandien matome, kad yra daugybė pozityvių sprendimų, kurie gali padėti pakeisti žemės ūkį, reformuoti jį ir taip pat užtikrinti reikalingus uh, E, sprendimus transporto sektoriuje. Dėkuoju, ponia Kultūra. Πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το ζήτημα της προσβασιμότητας των αεροκρατών. Dėkuoju. Dabar klausimas dėl prieinamumo e, mažai e, retai apgyvendintose teritorijose. Šis klausimas yra labai svarbus kalnuotoms vietovėms, saloms ir panašiai. Ir kalbant apie. E, tai labai svarbu ir ekonomikos tvarumui, ir turizmo prasme, ir taip pat turime nepamiršti ir apie e, metropol, e, metropolius, didelius miestus. Jie patirs didžiulį spaudimą dėl, pavyzdžiui, transporto grūščių. Aš manau, kad mes galime E, atstatyti pusiausvyrą ir iš naujo apgyvendinti kaimo vietovės. Ir e, tokios, e, to, tokių kaimo vietovių negalime palikti tiesiog rinkos jėgoms sutvarkyti. Kiekvienas pilietis yra suinteresuotas tuo, kad būtų atstatyta šita pusiausvyrą. Manau, tai galima padaryti ir kokių lėšų mums reikia, kokių politikos skripčių mums tam reikia. Ir dalį šių lėšų mes galime panaudoti tendencijai pakeisti ir efektyviai spręsti šitą problemą. Dėkoju. Ponas Pitanov. Dėkoju, jeigu jūs nieko prieš, aš bulgariškai pasisakysiu че транспорта изпълнява. Dėkoju. Dėkoju ir dėkoju už šį renginį, nes akivaizdu, kad viešasis transportas yra labai svarbus mūsų visuomenėje. Ir aš manau, kad reikia labai gerai ištirti viešo transporto sistemas. Negalima manyti, kad viešo, viešasis transportas yra tiesiog dar viena verslo da, veiklos rūšis. Ir viešasis transportas pirmiausia turi būti naudingas mūsų piliečiams, gyventojams. Jis e, turi padėti kaimo vietovėse e, gyvenantiems asmenims e, susisiekti su kitomis teritorijomis. Aš esu šešėlinės pranešėjas dėl reglamento, dėl judumo ir aš manau, kad viešosios paslaugos turėtų būti tinkamai apsaugotos nesvarbu, ar viešas, viešojo transporto sistema da, veikia pelningai ar nuostolingai. Nes akivaizdu, kad tie autobusai, kurie da, užtikrina mažų, mažų kaimelių susisiekimą su didmešiais, e, negali veikti pelningai, tačiau da, jie atlieka labai svarbų socialinį vaidmenį, nes da, Visi turi teisę naudotis viešuoju transportu. Ir viešasis transportas turi būti socialiai orientuotas ir jis negali būti privatizuojamas. Na, iš, iš tikrųjų. Viešo transporto sistemo privatizacija iš tikrųjų yra labai aktuali problema. Ir mes žinome, kad dėl to įvairiuose Europos miestuose da, kilo problemų. Pone Užą, prašome. Dėkoju. Tai labai uh, svarbi tema, ypač mūsų politiniai šeimai. Tačiau be abejo mes visi turėtume žinoti, kad jeigu norime, kad politikoje įvyktų tikras pokytis, tai mes neturėtume pamiršti nei vieno regiono, nei vienos visuomenės grupės ar bendruomenės. Uh, Ir e, aš esu iš mažiausios valstybės narės, iš Maltos ir pačios mažiausios Gozo e, salos, e, kuri net nėra pagrindinė sala. Ir E, kai kalbame apie e, sujungimą su tokiomis e, vietomis, nors, nors ir esame labai gerai sujungti, mes patiriame labai daug problemų, pavyzdžiui, proto nutekėjimo ir kvalifikacijų trūkumo, nes žmonės išvyksta gyventi į pagrindinę salą. Ir uh, tie žmonės taip pat persikelia tam, kad gyventų arčiau darbo. Uh, ir e, žmonės išvažiuoja ir persikelia ir dirbti, ir gyventi e, pagrindinėje saloje. Ir e, jie mėliau yra linkę persikelti į didžiąją salą. Na ir sunku yra paaiškinti šitą situaciją. Na, o įsipareigojimas yra dar didesnis, kai reikia užtikrinti negausiai apgyventams vietovėms transporto jungtis. Ir tai mums labai svarbus dalykas laisvas judėjimas ES, nes kitaip negalėsime jos deklaruoti, todėl labai svarbu tai turėti omenyje, nes privatus sektorius nenori investuoti į tas nutolusias vietovės, todėl aš manau, kad viešoji administracija turi įsipareigoti padėti tiems žmonėms, kurie kitaip išvyksta į užsienį ir ieško e, geresnių, geresnių darbo vietų, geresnės kultūros, socialinių galimybių ir e, taip pat e, apsistoja ten, kur yra geresnė infrastruktūra transporto, dėl to, kad tai reiškia, kad to, tame regione bus ir daugiau galimybių. Tai aš tikiuosi, kad bėdėsite mūsų regionui. Ačiū. Dėkuoju, ponė Kutuža, jums už jūsų pasisakymą ir pabaigai aš pati užduosiu klausimą. Jūs kalbėjote apie įvairius viešo transporto aspektus, o aš norėčiau dabar pakalbėti apie kaimo vietovės, nes mūsų įsipareigojimas kaimo vietovėms yra politinis. Ir mes puikiai suprantame, kad uh, urbanizacija vyksta ir todėl da, kaimo vietovių klausimas tampa dar svarbesnis. Reikia rinktis. Ir jei mes, pavyzdžiui, investuosime į greitaigius trans, o, traukinius, tai bus puiku, bet taip mes sužlugdysime tam tikrus regionu, regionus. Ir nebeliks tų a, nedidelių a, periferinių traukinių, kurie prieš tai važinėjo į miestelius ir kaimelius. Ir dar vienas. Niekas nekalba apie viešojo transporto da, dar vieną aspektą. Tai yra tai, kad jis turi būti nemokamas. Jūs kalbėjote apie vairius transporto, da, viešo transporto as, aspektus ir mes Dunkirk mieste. Pavyzdžiui, de, kuriame gyvena 200 tūkstančiai žmonių, e, taran, viešasis transportas tapo nemokamas ir daugybė žmonių, ypač tie, kurie turi mažesnės pajamas, mielai jo naudojasi ir jie didžiuojasi tuo, kad gali važinėti viešuoju transportu. Mes esame transporto komitetas ir nesame žemės ūkio ar kaimo vietovių. Ta, komitetas. Ir todėl mes turime rūpintis e, kaimo viet, e, judumu kaimo vietovėse. Ir e, reikia atsižvelgti į žmonių poreikius, nes yra senyvo amžiaus žmonės, kurie gal nelabai žino, kaip naudotis išmaniuoju telefonu arba nemoka į to daryti taip, kaip tą daro da, informaciškai pasikausęs jaunimas. Ir yra, aišku, regionų, kurio, kurio ekonominė padėtis yra labai gera, bet yra ir kitų, kur ji yra da, kur kas prastesnė. Taigi, kaip galima būtų padėti kaimo vietovėms da, ir neskirti viso mūsų dėmesio tik tai didmiešiams. Uh, Kaipgi tą galima būtų padaryti? Ir, na kągi, dabar galėsime aptarti visus šios klausimus. Pone Telės, aš iš karto Jums dabar suteiksiu žodį. Maždaug penkioms minutėms, ar ne? Sim. Ehm, um, foram muitas as questões aqui colocadas e. Uh... Buvo užduota tikrai nemažai klausimų mums. Kai kurie tiesiogiai e, susijęs su Portugalijos atveju, pavyzdžiui, pono Danielsono klausimas. Iš mm, visų komentarų aiškus yra vienas dalykas. Transportą reikia svarsyti iš socialinės perspektyvos ir suprasti tai kaip teisę į judumą. Jeigu E, ta teisė neužtikrinama. E, ne, prarandame teisę į daugybę kitų dalykų, pavyzdžiui, teisę kultūrą, teisę sveikatos apsaugą. E, galiu kalbėti tik apie Portugalijos situaciją, nes ją geriausiai išmanau. Yra nemenka mažo tank, gyventojų tankumo teritorija. Ir mes Turime kalbėti apie viešąjį transportą, ne tik apie kelių tinklus ir didžiulius autobusus. O atsakydama į klausimą apie svarbiausias kliūtis, noriu pasakyti, kad yra akivaizdu, jog kai kurie maršrutai yra pelningi, o kiti ne. Taigi, visų pirma, egzistuoja ekonominė problema. E, Portugalija ir kitos šalis turi ją spręsti. Portugalijoje e, vyriausybė nesikišo į šią sritį, kad privatus sektorius viską sutvarkytų, tačiau taip nenutiko, nes nebuvo versl, paskatų verslui. Ir to tikriausiai ir negali tikėtis e, teritorijose, kur labai žemas gyventojų tankumas. Judumo įpročiai yra skirtingi skirtingose, skirtingo amžiaus gyventojų grupėse. Uh, vyriausybė ir viešasis sektorius negali dėl to atsiriboti, ypač mm, mažo gyventojų tenkio vietovėse. Reikia finansinių priemonių, reikia biudžeto įvairiems dalykams, bet, bet tikrai transportui. Žinoma, nepakaks vien tik tai skirti daug pinigų. ES turi būti reiklesnė, nes dabar tiesiame daugybę dviračių takų, bet ten, kur žmonės nenaudoja beveik dviračių. Valentėžų regione, pietų Portugalijoje, kur yra daug pagyvenusių žmonių ir kur žmonės mažai važinėja dviračiais. E, ten, kur yra daugiau jaunų žmonių, mm, tie dviračių takai būtų naudingi pasitarnautų, tačiau negalime priversti pagyvenusių žmonių sėsti ant dviračių ir Europos fondų lėšas naudojame tokiam tikslui, kur dviračių takams, kurie nebus naudojami. Toliau, galime plėsti kelių tinklą, tačiau neturės, neturime pinigų nusipirkti autobusų, netgi mažų autobusų. Norime, kad komisija peržiūrėtų visus planus ir finansavimas skirtą Portugalijos transporto sektoriui E, ne viskas panaudota technologijoms ir inovacijoms. Mes sukūrėme tinklus ir prietaikas, e, sukūrėme kompiuterinę programą. Kaip sakė kolega iš Belgijos, tose vietovėse, kur žmonės nelabai naudoja tas galimybes, ne, ne viskas jiems yra prieinama. Taigi reikia e, autobusų, kurie jeigu tai būtų pri, privataus ir viešojo sektoriaus finansuojami autobusai. Reikia labai kruopšiai viską suplanuoti. Ir dar vienas dalykas. E, jeigu aptarnaujami konkretus maršrutai, žmonės gali išlipti reikalingoje stotelėje, bet paskui iki namų, kad pareitų, jie nėra tinkamo kelio, keliuko, kurio žmonės galėtų pareiti. E, keliai e, kaimo vietovėse duobėti, negali eiti pasiremdamas lasdelę, negali stumti neįgaliojo vežimėlio. Ir aš visada akcentuoju, kad reikia viską tinkamai planuoti. Žinoma, transporto sektoriaus plana, planų negalime atsėti nuo miestų planų, nuo teritorijų planavimo, kalbam, bet šiandien kalbam apie judumą ir transportą. ES fondų lėšas skirtas Portugalijai turi lydėti e, aktualūs planai, kurie, kuriuose būtų atsižvelgta į visus svarbius veiksnius, nes trajektorija iš darbo vietos iki pašto. Galbūt čia e, tai yra o, autobuso maršruto stotelė, bet reikia, kad stotelėje būtų uh, galima būtų pavesinė, kur galima būtų prisiglausti nuo lietaus. Taip pat ten toje pavesinėje turi būti ir suoliukas, jeigu vyresnio amžiaus keleiviai naudoja autobusus. Taigi viskas turi būti susijęta su konkrečia strategija. Prieš panaudodami pinigus turime tai parengti, išsikel, išsikelti na, aiškius tikslus ir viską atitinkamai daryti. Žinoma, turime atsižvelgti ir mūsų socialinius gyvenimo modelius. E, labiau žemyninėse regionuose situacija yra kitokia nei, tarkim, didžiuosiuose miestuose Lisabonoje arba Porto, kur viskas plėtojusi daug sparčiau. Portugal, tokie Portugalijos regionai e, išgyvena daugybę persitvarkymo. E, E, jauni ūkininkai sugrįžta, investuoja ekologišką ūkininkavimą, taip pat e, turizmas labai išsiplėtojo. Turistai vyksta ne, bet, ne tik į Algarvę, į, į pajūrius, bet ir į šiaurinę Portugalijos dalį, į žemyninės vietovės, nes ten gyvena kitokios bendruomenės, kurios puoselėja savo kultūrą, jie, jie kitaip gyvena. Ir būtent tai dabar turistai nori pamatyti. Manau, kad judumas ir gali pamaty, padėti pamatyti tuos skirtumus. Jeigu rinksimės e, mažesnės, mažesnius autobusus vietoj tų milžiniškų autobusų, kurie taip smarkiai teršia aplinką CO2. Reikia ekologiškesnių transporto priemonių. E, taip pat reikia sudaryti darbų tvarkaraštį ir tokiu būdu mažesnio tankio gyvena, maž, mažesnio gyventojų tankumo teritorijose e, diegti novatoriškus sprendimus. Ir nebejoju, kad pavyks užpildyti spragas, apie kurias išgirdome čia šiandien pasisakymuose. Aš tikiu, kad teritorijos, kurios, kur, kurių nepriepia judumo tinklai, nuskurs. Ir žmo, ten, kur gyvena vyresni žmonės, žmonės su negale, fizinės, su ekonominiais sunkumais, būtent ten turime ypač aktyviai dirbti. Ir svarbiausia, ką turime daryti, kruopšiai suplanuoti savo transporto politiką prieš panaudodami viešųjų fondų lėšas. Aiškiai, kruopšiai apgalvoti, kaip leisime pinigus. Ir aš labai tikiuosi, kad ES e, griežčiau prižiūrės, kaip panaudojame lėšas ir investuojame į, šiuo, į tokius sprendimus. Pone Vandan, prašom. Tack så mycket. Fast får prata svenska nu. För... Labai ačiū. Aš e, pasinaudosiu galimybę ir kalbėsiu švediškai. Pirmiausia, norėčiau prisiminti tai, kas buvo pasakyta dėl to, kad mes žiūrime į dumo sistemą kaip į vientisą dalyką. Mes norime, kad tos sistemos visi atskiri komponentai, pavyzdžiui, įreimas pešiomis ir viešas transportas ir dviračiai, e, viskas, į viską būtų atsižvelgta. Taigi, visų pirma, mes turime užtikrinti sveiką visumą. Ir vienas iš klausimų, kurį, kurį mes e, palėtėme, tai yra didžiulis, mm, sus, e, didžiulė koncentracija miestuose. Ir yra sunku pamatyti, kaip mums pavyktų greitai e, šitą potvinį nuslopinti. Kaip mes galime tai išspręsti skaitmeniniu būdu, kaip mes galime užtikrinti viską, kas yra pasiūlyta praktiškai mes e, turime spręsti prieinamumo klausimą per skaitmeninę e, brandą ir pasinaudoti tą medžiagą, kuri e, jau egzistuoja. Tai bus labai svarbu. Nemažai žmonių klausė, kokios mūsų galva reikia paramos iš ES įgyvendinant sprendimus. Visų pirma, Mes turime išbandyti įvairius bandomuosius projektus, išbandyti naujus būdus, kaip e, savo, su savo vartotojais kaip patenkinti savo vartotojų poreikius. Prieš tai mes turime išbandyti mūsų produktus. Deja, to, toks finansavimas šiuo metu yra tikrai labai ribotas. E, vienas pagrindinių e, dalykų tai yra pasitikėjimas tarp piliečių. E, sistema turi veikti taip, kad visi suprastų, kaip ji iš tiesų veikia. Mes turime investuoti į švietimą ir aišku, atrodo labai paprasta, kad galima uh, E, kad e, paprasčiausiai atrodo sukurti skaitmenius sprendimus ir, ir e, programėlės, kurias neva gali panaudoti visur. visur. Ir dabar pirmininkas iš tiesų paklausė, kaip mes galėtume ką mes galėtume galvoti apie nemokamą e, viešai transportą. Tačiau e, yra problemų, kurias reikia iš tikrųjų pabrėžti. Pirmoji atrodo labai praktiška ir vienas iš pirmųjų iššūkių yra e, ką, kaip mes turė, galėtume finansuoti viešai transportą. Trumpai tariant, mes sumokame apie 200 milijonų švedijos kronų per metus, e, tai yra apie 220 tūkstančių eurų. E, nacionaliniu mastu mes galvojame apie 40 milijardų e, švedijos kronų per metus ir tai reiškia, kad tai turės būti labai aiškus politinis prioritetas, jeigu nori prisimti tokias išlaidas. Yra dar vienas aspektas Dažnai e, tokios priemonės e, pritraukia žmonės, kurie šiaip e, mieliau eitų pėsčiomis arba važiuotų dviračiu. Ir Tai yra labai svarbi perspektyva. Mes turime užtikrinti, kad turėtume gerą viešai transportą ir e, tai būtų tikra alternatyva e, kitie, kitiems e, kitoms transporto priemonėms. Ačiū. Dėkuoju, ponui Lendel. Pone Šterba, prašome dabar e, jums suteiksime penkias minutės. Ne. <clears throat> Já jsem si zachytil pár uh, otázek uh, okruhu problémů. Dėkoju. Aš e, e, pasi, pasižymėjau keletą a, e, problemų. Pavyzdžiui, a, to, tokios sritis, kurios reikalauja a, inovacijų. Aš norėčiau pasakyti, kad labai. Na, mes galėtume tinkamai išspręsti finansavimo problemą. Pavyzdžiui, mes turime e, tinkamai finansuojamą e, transporto bilietų e, sistemą, kurią galėtume tinkamai integruoti, ji būtų pažanga skaitmenizacijos srityje. Taip pat turime priimti sprendimus dėl automobilių su akumuliatoriais arba problem, ar, arba taip pat me, mes turime reaguoti į tai, ko reikia e, mūsų, pacient, e, mūsų klientams, mūsų piliečiams. Ir tai reiškia, kad dabar yra nelengva rasti tinkamus finansinius e, išteklius, kad galima būtų tinkamai uh, padaryti, padaryti patrauklų transportą piliečiams. Kita svarbi sistema yra e, ekologizavimas ir dar kita inovacijos e, galimybė yra panaudoti E, kitas e, transporto priemonės, kurios būtų panašios į e, tramvajų. Ir Tai reiškia, kad reikia sudaryti susitarimą tarp valstybinių institucijų ir taip pat transporto įmonės. labai svarbi yra vieninga e, visus saistanti savoka. E, šiandieną Čekija atrodo taip. E, kiekvienas regionas turi savo transporto planą ir mes turime atskirą bilietų sistemą E, kiekvienas komercinis vežėjas turi savo bilietų sistemą. Čekija yra maža šalis ir žmonės e, turi faktiškai dešimt skirtingų e, transporto bilietų ir tai yra visiškai demotivuojantis veiksnys. Kas kartą perlipdamas kitą autobusą aš turiu žinoti, kokį bilietą man reikia pirkti na ir integracija na, pasi, pasiteisins, tačiau e, kalbant apie tai, kaip reikėtų e, finansuoti tuos uh, traukinius, kurie uh, su, sujungia nutolusius uh, regionus. Ir uh, Ir taip pat dėja sistema e, nėra e, pažangi bilietų prasme. Ir kalbant apie atskiras rytis aš, ir apgyvenimą, aš jau minėjau, e, apie 30 procentų gyventojų gyvena E, nutolusiuose Prahos regionuose ir be e, tinkamos infrastruktūros šiandieną neturėsime galim, jie neturi galimybės rasti darbo. Kiekvieną dieną nuolat yra transporto e, grūstis ir visą dieną per tas grūstis negali net pravažiuoti. Europos sąjunga mielai kalbėjo apie naujasias valstybės narės ir Europos Sąjunga kofinansuoja transeuropinius koridorius, koridorius. Ir tačiau tie žmonės, kurie gyvena netoli tų kelių, tai jie turi labai geras galimybės, tačiau tie, kurie gyvena toliau, yra faktiškai izoliuoti ir jie tada yra priklausomi arba nuo automobilio savo asmenio arba nuo autobuso, nes e, per e, bet e, infrastruktūra nėra nauja ir saugi, automobiliai yra pasenę. Europos e, Sąjunga taip pat turėtų nustatyti e, tinklus, geležinkelių tinklus. E, tai yra, nu, nu, reikia nustatyti hierarchiją toje infrastruktūroje ir visa tai turi būti tarpusavėje susiję. Ir Čekijoje e, kalbama apie greitą eigių, e, didelio greičio gatvių ruožų atidarimą. Mes norime, kad tokios automagistralės e, jungtų ne tik didelius miestus, bet ir atskirus regionus kad regionai priartėtų prie centro. Ir tai yra m, mm, iš ankstinė m, e, sąlyga tiem, norint užtikrinti, kad e, piliečiai liktų gyventi regionuose. Dėkuoju. Dabar paskutinis mūsų svečias, ponas Kristians, jūs turite penkias minutės. Dėkuoju. Dėkuoju, ko gero, burtų lasdelės mes neturime ir jau minėjau, kad turime daug problemų ir turime tas problemas spręsti. Turime susitelkti ir imtis veiksmų įvairiuose politikos rytise, kad spręstume šiandienos problemas. Ir noriu paminėti vieną dalyką, kuris dar yra tik tai rengiamojoje stadijoje. Tai yra darnaus judumo miestuose. Uh, planas. Ir jame yra numatytas e, decentra, numatyta decentralizacija. Kitaip tariant, jie, jie yra statomi namai da, jau prie dabartinių viešojo transporto uh, linijų būtų įspręsta labai daug problemų ir jei paslaugos taip pat būtų plėtojamos atsižvelgiant į viešo transporto schemas, taip pat galima būtų daug ką įspręsti. Dar vienas dalykas yra tai, kad branksta bilietai ir tai kelia problemų da, tiems, kas gauna da, mažesnės pajamas. Yra da, mokslininkų, kurie kalba apie apie dviračių takus ir kaip galima būtų taip pat plėtoti kitokią infrastruktūrą, statyti namus, pavyzdžiui, teikti įvairias paslaugas palei tuos maršrutus. Ir viešojo transporto savoka iš tikrųjų yra labai sudėtingas dalykas. Ir viešasis transportas gali be abejo būti nemokamas, bet kai transportas yra nemokamas, juo naudojamasi per daug kas irgi nėra labai gerai, bet aš suprantu, kad prieinamuoju laikotarpiu gal e, e, ir turėtų prasmės e, padaryti viešai transportą nemokamu. Aš manau, kad mes jau turime e, daug įvairių lankščių sprendimų ir rinka keičiasi labai greitai. Jei pažvelgsite į tai, kas vyksta Briuselėje, pamatysite, kad šiandien situacija yra visiškai kitokia nei ta, kurią turėjome prieš dviejus e, metus. Visos transporto priemonės, visos transporto rūšės e, da, gali da, susirado savo nišą. Uh, Bet aš manau, kad regu, reguliuodami ir reglamentuodami visą tą sistemą mes galime paskatinti jo e, vienokius ar kitokius pokyčius, galime paremti inovatoriškus, naujus, e, alternatyvius sprendimus ir galima padėti disparčiau įspręsti tam tikras problemas. Paspirtukai, pavyzdžiui, kurie da, kurių yra labai gausų Bruselėje. Ir žinome, kad šiandien da, da, tų elekt, elektroninių paspirtukų, elektroninių paspirtukų tų, rinka visiškai neregla, nereglamentuojama ir jis, e, įsivyravo visiškas chaosas. Ta pati galima pasakyti ir apie elektrinius dviračius. Mano mokykloje, pavyzdžiui, kur mokosi daugiau nei tūkstantis e, vaikų, mes e, da, įgyvendinami vieną programą, da, kai da, visi gali išmokti važiuoti, da, pagal kurią visi gali išmokti važiuoti dviračiu. Tai yra labai labai svarbu. Ir būtų gerai, jeigu įmonės taip pat būtų skatinamos e, pirkti elektrinius dvir, elektravarmus dviračius Po to, po, po poros metų, įmonės dažnai nori da, keisti šiek tiek jau pasenusius dviračius naujais. Ir tuos pasenusius mes galime iš jų perimti ir naudoti, nes jais dar galima da, labai sėkmingai važinėti. Ir aš manau, kad da, da, leiskime rinkai da, veikti. Nes verslininkai geriausiai žino iš tikrųjų, kas pasiteisina, kas patenkina uh, žmonių poreikius. Ir dar kartą aš noriu pabrėžti, kad darnaus e, judumo mieste planai yra labai svarbus. Ir e, manau, kad apie juos per mažai e, kalbama ir rengiant tuos planus apskritai mažai dėmesio yra skiriama da, gyventojams, kurie gauna mažas pajamas. Ir aš manau, kad šią problemą reikia ištaisyti. Merci beaucoup pour l'ensemble des. Ačiū už visiems kalbėjusiesiems. Kai kalbame apie nemokamą transportą, tai jis nėra nemokamas. Galima naudotis naudotis nemokamai, nes kažkas už tą transportą moka. Pats tie patys piliečiai per savo mokesčius. Bet kai sakoma, e, kad kažkas yra nemokama, taip nėra, nieko nėra nemokamo. Tik susidaro tokia iliuzija. Ačiū visiems, tikrai turime jums paploti. Ačiū už tai, kad nušvietėte situaciją, kad pasidalinote. E, savo pasirinktais sprendimais. Visi suprantame, kad mums iškilia milžiniški iššūkiai ir bandome visi judėti. Ir kaip netiesiogiai užsiminėte, judumas e, kaimo vietovėse, e, norint tai užtikrinti, yra daugybė sprendimų, bet kad tie sprendimai būtų įdėkti, e, juos turi kažkas rinktis. Nėra vieno magiško sprendimo ir nėra magiškų priemonių. Bet reikia užtikrinti visiems prieigą. Ačiū visiems. Manau, kad turime jiems paploti. Ir dėja. E, taip pat noriu pasakyti, kad visa matyta medžiaga jums bus išsiuntinėta. Kolegos, posėdis baigiamas nes vėl susirinksime penktą valandą į koordinatorių posėdį. Pone Dalielsonai, jums tinka toks sprendimas? Eh, jūs nelabai entuziastingai jį pasitinkate. Posėdis baigtas. Susitiksime čia 17 valandą.